todos. Vamos dar início à sessão. A agenda, o ponto 1 um da, da. Labai, mes pradedame darbą. E, pirmas darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Darbo tvarkės tvirtinimas, jūs turbūt matote visi darbo tvarkę. Jeigu niekas nenori nieko pasakyti, tai laikome, kad darbo tvarkė patvirtinta. Antras darbo tvarkės punktas - pirmininkės pranešimai. Yra šiandieną verčiama į visas kalbas įskyrus maltiečių e, šalių darybų rezultatus. Teiksiu žodį pranešėjai Vilijai Blinkievičiūtėjai kuri pristatys juos. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami kolegos, trumpai pristatysiu, kokiagi yra situacija dėl Europos globalizacijos fondo. E, mes prieš e, porą savaičių turėjome pirmąjį įvadinį e, tarp institucinį trialogą, tačiau prieš tai dar buvome susitikę su EGF šešėliniais pranešėjais apsvarstėme bendrą situaciją dėl galimybės politinių trialogų ir vieningai šešėlinių pranešimų pranešėjų susitikime E, e, nusprendėme kad tikrai palaikysime e, mūsų europos parlamento, parlamento vadovų pateiktą situaciją ir vertinimą kad negali vykti jokie politiniai trialogai ir derybos iki tol kol nėra visiškai aiškumo dėl mff kokie bus skaičiai, kokie bus įnašai, kokias lėšas turėsime ir dėl ko mes galime tartis. Taigi šitą mūsų poziciją pristačiau ir E, pirmojo trialogo e, metu e, ir tiesą sakant tuo ir baigėsi mūsų trialogas bet iš tikrųjų mes nusprendėme toliau tęsti techninius trialogus ir techniniai trialogai prasidėjo vakar buvo pirmasis techninis trialogas iš tikrųjų per tris valandas buvo labai intensyviai diskutuojama ir ieškoma kompromisų dėl kiekvieno dėl kiekvieno klausimo ir tiesą pasakius gan netoli pasistumėjome tačiau tačiau darbo atmosfera iš tikrųjų tarp trijų institucijų buvo gan geranoriška ir toliau tęsime e, techninius trilogus, e, kurie bus ir kovo pradžioj, ir kovo 11. E, jau dabar apsisprendėme, nors kovo 11 buvo numatytas jau politinis trilogas, tačiau iš tikrųjų mes pradėti jo negalime, nes nelabai ko, ko tikimės ir iš šiandienos šiandien prasidedančios europos sąjungos vadovų tarybos dėl mff taigi ta pozicija lieka mūsų nepakeitusi politinių trialogų mes nepradedame kol nežinome e, nežinome aiškių skaičių ir ir tokių kurie mums būtini e, tam kad galėtumėm įgyvendinti e, visus mūsų europos sąjungos iššūkius ir mūsų prioritetus. taip pat kartu dar noriu informuoti jog raštu kreipėmės į komisiją kad komisija e, pateiktų būtų pasirengusi ir pateiktų savo tam tikrus neatidėliotinus siūlymus kaip galėtų būti tęsiamos toliau e, europos globalizacijos fondo e, programos kad jos nenutrūktų tuo atveju jeigu mes iš tikrųjų negalėsime susitarti ir priimti sprendimo iki gruodžio pabaigos iki ateinančių metų nes ką gali žinoti bet kokiu atveju mes turime būti tam pasirengę tai yra ir mūsų europos europos parlamento vadovų e, sueigos e, rekomendaciją tai mes ją irgi lygiai taip pat e, įgyvendinam ir raštu kreipėmės į komisiją dėl egf programų. taigi kol kas tokia informacija kiekvieną kartą kai bus kažkas naujo tikrai informuosiu jus kolegos ačiū.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 viešųjų užimtumo tarnybų sustiprintas bendradarbiavimas. Suteiksiu žodį pranešėjui Manuel Pizarro, bet regis nematau jo dar. Jeigu ne, tai gal kažkas iš šešėlinių pranešėjų norėtų kalbėti. Pone Toms, Dėkoju. Aš e, pasisakysiu mūsų pranešėjo vardu, kuris dėja serga. Jeigu, paži... Jeigu žiūrėsime į e, pateiktus pakeitimus, tai matysime, kad frakcijos sutarė, kad tas tinklas e, turėtų būti pratestas, tęsti toliau savo darbą. E, tas tinklas sugebėjo prisiderinti prie tikrovės, su kuria susiduria e, įdarbinimo tarnybos, bet e, vis tik žinoma yra ką ir tobulinti. EPP frakcija galvoja, kad pats tinklas labiausiai tinka nustatyti savo prioritetus ir daugelis e, mūsų frakcijoje pritarė tokiam posėdžiui. Todėl e, didelė dalimi e, nustatyti gairias tam tinklui nereikėtų. Tačiau sprendimai dėl prioritėtų ateinantiems keliams metams turėtų būti nustatomi. EPP akcentuoja profesinio mokymo poreikius, sugebėjimą prisiderinti prie skaitmeninimo iššūkių, bendradarbiavimas su kitomis užimtumo tarnybomis. Visą tai kėlė ir taryba, ir daugelis iš jūsų. EPP norėtų pasipriešinti žaliųjų pasiūlymui, kad e, tinklas e, įgytų nuolatinės struktūros formą. Obrigada. Passo agora a palavra a. Dėkui. Renew frakcijos šešėlinė pranešėja Alieva Vėliai. Dėkuoju pirmininkė, mėly kolegos ir aš noriu padėkoti tiems, kas prisidėjo e, savo konstruktyviais pakeitimais. Manau, yra daug e, dalykų, dėl kurių galime sutarti. Aš manau, kad e, požiūris turėtų būti įtraukus, prisidėti prie užimtumo. Aš manau, kad daug kas iš mūsų galvoja, kad tas tinklas turėtų tęsti veiklą, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kitomis užimtumo institucijomis, profesinio rengimo institucijomis, keistis gerąją praktiką ir užtikrinti, kad turėsime tinkamą mechanizmą, kuris atitiktų darbo rinkos poreikius. E, e, Ypač e, daug dėmesio turėtų būti skiriama pažeidžiamiausiams grupėms ir ypač žmonėms e, su negale. Reikia neužmiršti skaitmenimo iššūkių ir e, e skaitmenio e, transformavimo atnešamų galimybių. Manytume, kad reikėtų laikytis komisijos pasiūlymo, e, kai kalbame apie tinklo veikimo terminus. Aš manyčiau, kad e, pačio tinklo sprendimus šiuo klausimu reikėtų gerbti. Dėkoju. ID frakcija Stefanija Zambelį. Dėkoju. Pirminkė, ačiū kolegoms. Iš tikrųjų, kalbam apie labai e, svarbę priemonę. Jos e, įtaka mūsų piliečiams yra tikrai teigiama, todėl reikėtų ir toliau pratesti iki 27 metų bendradarbiavimą tarp tų valstybinių užimtumo tarnybų. Kitas reikalas, kad kai kuriuose šalise jos dar e, neveikia adekvačiai ir nepakankamai padeda ir darbuotojams, darbininkams, ir e, darbdaviams. Aš pati pateikiau e, tuo klausimu pakeitimu. Kitas mano pakeitimas yra susijęs su biurų skaitmeninimu, su tų tarnybų skaitmeninimu E, kas prisidėtų prie tinkamo tų tarnybų funkcionavimo ir skaidrumo didinimo. Aš manau, kad labai svarbu keistis pažangiają praktiką tarp skirtingų valstybių narių tarnybų, kad e, tos, kurios yra pažangesnės, galėtų padėti kitoms, kurios dar atsilieka. Na ir pabaigai priminsiu, kad mes galvojame, kad e, tos tarnybos turėtų būti suprantamos kaip papildymas nacionalinėms užimtumo tarnyboms. Dėkui. Žaliųjų frakcija Munir Satūrai. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausiai norėčiau e, išreikšti džiaugsmą, pasitenkinimą dėl to, kad sugebėjome kolektyviai puikiai dirbti. E, tarėmės dėl techninių dalykų, e, bet tie dalykai labai svarbus mūsų piliečiams ES. Manau, kad užimtumo tarnybų veiklos derinimas yra labai svarbus, reikia pasitelkti geriausią praktiką e, keistis ją. Mes žaliųjų vardu, patek, aš tiksliau patekiau pakeitimų, kuriais siekėme daugiau informuoti visuomenę apie ekologinį perėjimą. Uh, nes e, tai turėtų būti veiksnys, kuris užtikrintų kokybiškesnės, tvarias e, darbo vietas mūsų piliečiams, taip pat Reikia stiprinti paramą e, bedarbiams, e, pritaikyti labiau asmeninį požiūrį teritorijose, kad būtų galima atsižvelgti į jų e, poreikius. Aš esu labai patenkintas mūsų bendradarbiavimu visų frakcijų. Apie 60 pakeitimų yra pateikta ir tikiuosi, kad mūsų pranešėjas, ponas Pizaro, parengs labai gerus kompromisinius pasiūlymus. Ir e, taip pat labai svarbu, kad mes kalbėtume apie tokias armino tarnybas e, ir e, reikia nepamiršti, kad privatus sektorius, pavyzdžiui, siekia organizuoti savo veiklą, bet taip pat ir valstybinės institucijos turi sukurti tvarias sistemas ir mūsų parlamentas taip pat turi siekti galimybės e, prižiūrėti, kaip viskas yra įgyvendinama ir taip pat nepamiršti, kad ta bendradarbiavimo priemonė yra labai naudinga visoje ES. Mes turime dalyvauti toliau veikloje ir man labai nu, malonu toliau bus svarstyti šį klausimą su kitais šešėliniais pranešėjais ir su pranešėjai pono Pizarro, kuris e, ir tas mūsų darbas turėtų pasitarnauti visiems mūsų piliečiams. Dėkuoju. Obrigada, colega. Passo agora a palavra à colega do e Dėkuoju. Ekar eh, frakcija Beta Šidlo. Dėkuoju. Pirmininkė, ponės ir ponai. Aš eh, perskačiau visus eh, pakeitimus, turiu keletą pastabų ir daugiausia dėl pirmosios dalies, kuri yra bendro pobūdžio. E, kai kuriais aspektais e, tie pakeitimai yra susijęs su kompetencijomis, kurios yra valstybių narių e, prerogatyva, pavyzdžiui, personalo mokymai. arba pakeitimai, kurie susijęs su dalykais, kurie nuo mūsų nu, ne visai priklauso, pavyzdžiui, žalesis kursas ir taip toliau. Kalbant apie e, konkretų galiojimo terminą šito sprendimo, e, terminą e, galima būtų geriau stebėti, kaip tas tinklas veikia per Atenčias kelis metus, žinoma, sustelksime į e, ekologinės transformacijas, žalėjį kursą, bet e, tai nėra viešųjų įstaigų vienintelis uždavinys. E, reikėtų vengti, kad joms, toms įstaigoms būtų sutilkta arba uždėta pernelyg plati našta. Taigi, E, kai kurios politikos rytis yra valstybių narių išskirtinė atsakomybė. Ir būtent jos kartais ir turi nuspręsti, su kuo ir kaip bendradarbiauti. Dėkui. Dėkui. E, Kostas Arvanytis e, iš GUE NGL frakcijos nematau. Tai e, suteiksiu e, žodį dabar pačiam pranešėjui. E, atsiprašau, kad pradėjom be jūsų, bet darbo tvarkė mūsų šiandien labai pilna. Dėkuoju, pirmininkė. Noriu atsiprašyti dėl to, kad pavėlavau. Taip pat norėčiau padėkoti jums visiems už jūsų dėmesį šiam pranešimui. 59 pakeitimai pateikti ir tai atspindi susidomėjimą pranešimu. Visa eilė e, pranešimų tikrai pagerino turinį pranešimo. E, yra keletas praneš... E, pakeitimų, su kuriais nesutinku, bet galima jų pagalba plačiau pakalbėti apie šį klausimą. Kai kuriais pakeitimais buvo siekiama atnaujinti e, e, viešųjų darbinio tarnybų, užimtumo tarnybų tikslus, e, siekius, kad geriau jie atitiktų šių dienų poreikius, taip pat, E, kalbam apie socialinių partnerių svarbą, apie būtinybę e, skatinti lyčių lygybės principus dėkti. Tai labai svarbu mums ir taip pat e, kalbam apie darbuotojus su negale. Mes taip pat minime Europos socialinių teisių ramstį, darnaus vystimosi tikslus tekste. Nemanau, kad turėtume pamiršti tikslų, kurios išdėstos mūsų sutartyse. Tai yra visiškas užimtumas, socialinė pažanga ir Europos darbo politikos e, vientisumas. Mes turime modernizuoti įdarimo tarnybas viešasias, kad galėtume atremti darbo rinkos iššūkius, e, kurie kyla dėl technologijų plėtotės. E, Mes matome daug pokyčių darbo rinkoje. Taigi 59 tais pakeitimais e, siekiama be netų pačių dalykų. E, jie leido mums pakoreguoti formuluotės ir mm, dar paminėsiu keletą svarbiausių dalykų. Pirmiausiai parlamento vaidmo. E, pačiame tinkle. tinklas turėtų kas septynerius metus būti atnaujintas. Parlamentas turėtų tą daryti. Toks vienas būtų kelias. Arba e, galėtų tai būti nuolatinės tinklas. Mūsų nuomonė e, parlamentui geriausiai tiktų aktyvus vaidmuo, teisėkuros vaidmuo, o ne e, pasyvaus stebėtojo vaidmuo, kaip kad nuomonių rengimas kartas nuo karto. Mūsų nuomonė, mes išlaikydami teisėjų kuros vaidmenį parlamentui, kur kas būsime naudingesni. Kitas klausimas, dėl kurio kilo nemažai diskusijų, yra e, trečios šalis, jų vaidmuo, manau, kad jis taps vis aktualesniu, ypač kai e, galutinai pasitrauks e, Junktinė karalystė e, nuo, pavyzdžiui, sausio pirmos dienos. Ir mes turime užsitikrinti subalansuotą taip pat požiūrį, kurio atsižvelgiame į tinklo biudžetinius suvaržymus. Turime taip pat užtikrinti bendradarbiavimą kad jis vyktų ten, kur būtina. Ir parlamentas šiaip remia šias idėjas ir mes dirbsime, kad užtikrintume, jog pranešimas būtų subalansuotas ir kaip galima geriau atspindėtų daugumos nuomonę, visų šio komiteto narių nuomonę. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Vandinėlį. Dėkoju. E, komisijos pasiūlymas e, stiprinti e, bendradarbiavimą mums yra priimtinas. Ir aš visiškai sutinku su pranešėjo pasiūlymų. Ir labai svarbus yra šito, labai svarbi yra šito teksto svarba. Ir Viena vertus yra labai svarbu, kad bendradarbiaujančios institucijos e, viešojo e, užimtumo sektorija e, turėtų būti ne pats savaime tikslas, o būtent priemonės užtikrinti žimtumui. Šiame kontekste reikia atsižvelgti į Europos žalėjį kursą. Ir uh, visi sektoriai turi į tai įsitraukti. Su žaliuoju kursu e, turi būti galimybė e, pereiti prie naujo gamybos e, gyvenimo ir vartojimo e, proceso. Ir įmonės gali, turi e, gebėti pasikeisti ir laikytis naujųjų aplinkosaugos standartų. Niekas neturi nepatekti į taikymo sritį. Jūs labai greitai skaitote savo tekstą, sako pirmininkė, pagilėkite vertėjų. Aš e, visada e, stresuoju, aš niekada nežinau, ar aš turiu pakankamai laiko, nežinau, ar aš turiu vieną ar pusantros minutės. Atsiprašau, e, taigi tik norėjau pasakyti, kad pasiekti šią politik, pasiekus šią politiką mes pajusime teigiamą, teigiamą poveikį ir um, Europos parlamentas parodys uh, piliečiams, kad uh, visiškai laikosi savo uh, įsipareigojimų. Dėkoju. Jeigu niekas daugiau nenori pasakyti, tai suteiksiu žodį komisijai. Uh, ponas Stefan. Ačiū, pirmininkė. Ir dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Uh, Nedaug ką turime pasakyti. Buvo labai neblogai padirbėta, visi pasistengė ir mes labai vertiname e, PES tinklo e, pripažinimą. Tai yra tikrai VUT e, tinklo e, e, pripažinimą. Tikrai visos užimtumo tarnybos daro puikų darbą ir turime pabrėžti, tai nėra komisijai pirmininkaujamas tinklas, jam pirmininkauja pačios valstybinės užimtumo tarnybos ir tai labai svarbi priemonė E, kuris padeda e, užimtumo tarnyboms įgyvendinti viešąją politiką, e, dėl kurios jūs, kaip tiesiekurinkas, nusprendžiate, pavyzdžiui, jaunimo garantijų fondas ar Europos socialinio fondo įgyvendinimas. Ir nuolat keičiantis informacija, tai yra netiesiogiai stiprinama. Porą komentarų norėčiau E, išsakyti. Labai teigiamai priimami signalai dėl skaitmenizacijos ir e, tai, kad yra pabrėžiamas e, žalėsis kursas ir pranešime taip pat yra kitų pasiūlymų ir pakeitimų. Ir kalbant apie pratesimo klausimą, tai be abejo terminai ir pats laikotarpis yra tik kaip nuorodą. Mes neketiname sustabdyti tinklo. Kaip buvo teisingai pasakyta, tai galimybė bendrateisė kūrininkams įsikišti tam, kad galima būtų atnaujinti e, šitą tinklą dėl tarptautinio bendradarbiavimo e, jis vyksta, pagal sprendimą tai yra įmanoma, tačiau jeigu mes e, e, tai pabrėžime per daug, tai mes galėtume pasiūsti signalą, kad tai yra tarptautinė institucija, todėl būkime atsargus. Tai yra pagrindinės mūsų mintis. Labai ačiū Jums už puikiai e, nuveiktą darbą. Muito obrigada, agradecemos a todos o. Dėkoju. Gal e, pranešėjas norėtų ką nors e, pridurti, jei ne. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir pranešėjai. Noriu priminti, kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 30 ir jie bus svarstomi komitete ir balsuojama dėl jų bus kovo 26. Dabar periname prie elektroninio balsavimo. Pirmiausia, mhm, e, Europos ekonominės e, politikos koordinavimo semestras užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 metinėje augimo apžvalgoje. Ir su tuo. Pirmininkė, prašom minutėlės. Queria fazer um, um, uma comunicação neste momento prieš tai aš norėčiau Jums kai ką paskelbti. E, Rinių frakcijoje yra dvi laisvos vietos ir e, jų negali e, užpildyti pakaitiniai nariai. Dabar mes turime 53 komiteto narius ir negalime turėti 55 balsų. Kompromisu B, kai favor, Dabar balsuojame B kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. A kompromisas. Už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Šimtas devintasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Atmesta. C kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Atsiprašo pirmininkė, priimta. Ar norite pastikrinti? N kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. E kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Ar galėtumėte pakartoti numerį kompromiso raidę, dėl kurio balsuojame? Neišgirdau. E kompromisas. Balsuokime. Balsuojame dėl e kompromiso, tiksliau tikriname rezultatą, balsuojame elektroniškai. Atrodo, kad kilo kažkoks nesusipratimas. Tikriname E kompromisą, balsuodami elektroniniu būdu. Mm. Balsavimas baigtas. Atmestas. D kompromisas. Kas už? prieš susilaikę patvirtinta. Šimtas penkisdešimtasis kas už, prieš, susilaikę, atmestas. F kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 156 e, pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš. Pirmininkė, galbūt e, galėtumėte šiek tiek lėti Tačiau dirbtinės užtrunka, kol vertėjai išverčia e, ir kyla šiek tiek neaiškumų. Gerai, pabandysiu lėčiau. Balsuojame dėl 156 pakeitimo pirmosios dalies. Tai yra papildymas F kompromiso. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. G kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. H kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. I kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau. 188 pakeitimas, antroji dalis, tai yra papildymas į kompromiso, kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. 188 pakeitimas, antroji dalis. Ar jau visi balsavote, balsavimas baigtas? Atmesta. J kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. L kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. L kompromisas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. KA kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. K kompromisas, kas už prieš susilaikę patvirtinta. M kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kultūros penktasis kas už, prieš Pradėkime iš naujo. Kult penktasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AQ kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. O kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. R kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. P kompromisas. P kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Q kompromisas. Q kompromisas. Q. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime Q arba Q kompromisas. Prašom balsuoti. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašo, pirmininkė atmesta dviejų balsų skirtumų. Šimtas aštuoniasdešimt trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. 183 pakeitimas. Prašom balsuoti. Jau visi balsavote, balsavimas baigtas, patvirtinta. 127 atkrito. 131 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. S kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. T kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta patvirtinta. U kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. V kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 281 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta dvigubą V kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas AT, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas X, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas ilgoji, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisas Z, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 322 pakeitimo antros dalies. Jis papildo kompromisą Z, kas už Mes dabar balsuojame dėl 328 pakeitimo antros dalies. 328. Antra dalis Z kompromiso papildymas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Tikrinkime. Taigi, antra dalis pakeitimo 328. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. AC kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 320 pakeitimas antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, tikrinkime. 320 antroji dalis. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ar reikia pakartoti balsavimą? Pakartokime balsavimą. 320 pakeitimas antroji dalis. Balsuokime. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Trys, trys, aštuoni, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 339, kas už, prieš, susilaikę, atmesta Atmesta. AA kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. AB kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Kompromisas AD. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Kompromisas AE. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar nurodomosios dalys, pirmoji, kas už prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji. Antroji, ketvirtoji ir keturioliktoji yra identiškos, kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Trečioji už prieš susilaikę patvirtinta. Penktoji už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštoji už prieš susilaikę patvirtinta. Septintoji už prieš susilaikę patvirtinta patvirtinta. Aštuntoji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintoji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtoji už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktasis už, prieš, susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė patvirtinta. AF kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. AR kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. AG kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AX kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AH kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. AI kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. AJ kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AK kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. A dviguba V kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AL kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. AM kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. AN kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta. AS kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas AO, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AP kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas AU, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AZ, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AV kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 90 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. A ilgoji, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas elektroninis. Prašom balsuoti. Ar visi jau balsavote? Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Demš... Felicitações à relatora Clara Dobrev. Muito obrigada. Sveikiname mūsų pranešėją. Dėkojam. Ir eikime prie kito balsavimo. ES strategija dėl negalios po 2020-ųjų. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Pritarta. 147 už, prieš, susilaiko. Pritarta. 149, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 149 tikrinamės. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Patvirtinta. 150, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Du devyniolika antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 24 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Du du penki kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 233, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 234, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Du, antroji dalis 233. E, tai už prieš susilaiko pritarta. Du keturi vienas kas už. Kas prieš susilaiko pritarta? 242, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 257, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 259, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 262 kas už prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 272 už prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta pritarta. Antroji dalis 275, o taip pat 276, 278, e, jie identiški, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Taigi antroji dalis 275, 276, 277, 278. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Aš atsiprašau, noriu visiems pasakyti, kadangi jūs portugališkai vadovaujate balsavimui, yra dvigubas vertimas, sunku mums susirasti tą vietą, dėl kurios balsuojame, ypač verčiant ženklų kalbą. Mano atveju jau jau trys kalbos susidaro, gal galėtumėte truputį mažiau skubėti. Pirminkė, dėkoju už pastabą ir atsiprašau. Du aštuoni šeši pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Atmestas 288, o kas už, kas prieš, susilaiko. Atmestas devintas kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Tryliktasis kompromisinis turbūt už prieš susilaiko pritarta. Šešioliktasis kompromisinis už Atsiprašo, pirmkė, 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dabar 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 305 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 307 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 311, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 15 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 298, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 326 pirmoji dalis, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Norėtumėte pasitikrinti tvarką. 326 pirmoji dalis, elektroninis balsavimas, balsuokime. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Patvirtinta. Dabar 325 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 338 ir 343 e, Kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 354. Kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 30. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Dabar antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko Pasitikrinkime. 310 antroji dalis tikrinamės, balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pritarta. 308. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 356, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 17 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 360 už, prieš susilaiko. Pritarta. 21 kompromisinis už. 21 kompromisinis už. Kas prieš susilaiko. Patvirtinta. 19 kompromisinis kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Pritarta. 375 kas už prieš susilaiko pritarta. 376 kas už prieš susilaiko pritarta. 22 kompromisnis už prieš susilaiko pritarta. 380 už prieš susilaiko atmestas. 381 kas už Kas prieš? Kas susilaiko? Regis atmestas, bet pasitikrinkime. 381. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 20 kompromisinis, kas už. Prieš susilaiko. Pritarta. 4.12. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 4.13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 4.14. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 4.16. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 425, kas už, prieš, susilaiko pritarta. E, toliau kažkas atkrito, vadinasi 427 dabar už, prieš, susilaiko pritarta. 428 kas už, kas prieš, kas susilaiko Pasitikrinkime 428. Balsuokime. Ar visi balsavo, balsavimą baigiame. Atmestas. 429, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas. 430, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 432 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 434 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar keletas kartų 40, 445, 447 ir 448, 456, visi identiškas už prieš susilaiko. Keletą dabar bandėme kartu balsuoti. 40, 4, 4, 5, 4, 4, 7, 4, 4, 8 ir 4, 5, 6. Jie identiški, tapatus balsavome vienu kartu, kas už dėl 445 gal atskirai galime balsuoti, nes ten kažkas kitokio yra. Jie identiški, sako pirmininkė. Dabar kaip už bloką mes balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Keturi penki vienas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Keturi penki keturi keturi šeši du. Identiški. Kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 455, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 458 už, prieš, susilaiko. Pritarta 461, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 4, 6, 5, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Einame prie nurodomųjų ir konstatuojamų dalių. Pirmasis atkrito dėl trečio. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas ketvirtas, penktas, šeštas, kartu kas už, prieš, susilaiko pritarta. 9.28 kartu, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 10. kas už, prieš, susilaiko pritarta. 11. kas ne, atkrito, sako pirmininkė. Dvidešimt šeštas, dvidešimt septintas, keturiasdešimt antras, penkiasdešimt pirmas, penkiasdešimt antras, penkiasdešimt trečias. Už visus kartu jie identiški. Ir šešdešimt trečias, šešdešimt ketvirtas dar. Taigi kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dar kartą blokas 29, 30, 49, 57, 58 ir 65. Kartu, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 31. Kas už, kas prieš, susilaiko Patvirtinta. 32 už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Dėl 32 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kitas atkrito, tai 35 už, prieš, susilaiko, pritarta. 36 už, prieš, susilaiko, pritarta. 37 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 38 ir 39 ir 40. Sako pirmininkė, ne, tik 38, 39, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 40, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 41, 3, 4, penktas, šeštas, septintas, jie identiški, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 55, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 56 už, prieš susilaiko. Pritarta. 59, 60, 61, 62 Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 66. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. 67. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 68. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 70. Kas už? Kas prieš? susilaiko pritarta, 71 už, prieš susilaiko pritarta. Einame apie pirmojo kompromiso, kas už, prieš susilaiko pritarta. 78 kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 23 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. Antrasis kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 84, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 87 už, prieš susilaiko pritarta. 88 už, prieš kas susilaiko. Pasitikrinkime. Prašom balsuoti. Dabar prašom balsuoti, sako pirmininkė. Ar visi pabalsavote? Baigiame. Patvirtinta. 89. Kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisnis kas už. Prieš susilaikė pritarta. 94. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 99 už, prieš, susilaiko, pritarta. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šimtas du, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šimtas ketvirtas, kas už, prieš kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 105, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 106. 106. Ne, vis tik 108, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 110 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 112 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 114 už, prieš, susilaiko, atmestas. 115 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 118 už, prieš, silaiko pritarta, 119 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 120 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 122 kas už, prieš, susilaiko pritarta Patvirtinta. 1, 2, 3. Kas už? A, ne, pasitikrinkime dėl 122. Balsuokime. Ar visi jau balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 123. Kas už? Prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 125 už, prieš susilaiko pritarta, 126 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 128. Ar visi jau pabalsavote? Baigiame. E, lygybė, lygo. Vadinasi, atmestas 129. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikriname. Dėl 129 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 131 už, prieš, susilaiko, pritarta. 132 už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtas kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. Dabar kartu 134, 137, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 135, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 136, kas už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 138 kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Dabar reikia balsuoti dėl rezoliucijos projekto viso. Elektroniškai balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Vienbalsiai patvirtinta. Vamos passar à última, à última votação. Pereiname prie paskutinio mūsų balsavimo, tai yra 2021 m. biudžeto gairės. Pradedame. Pirmasis pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Antrasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta susilaikę, priimta. Septintasis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Dešimtasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Jei visi balsavote, galime baigti balsavimą. Atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę? Manau, kad priimta, bet patikrinkime. Vienuoliktasis. Balsuoti. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 13 pakeitimas pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime. Antroji dalis 13 pakeitimas balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Keturioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime. Keturioliktasis. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Penkioliktasis. Kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 15 pakeitimas, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dešimtoji dalis, 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ir dabar 28 antroji jo dalis, taigi kas už, prieš, susilaikę susilaikę priimta. Ir dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame. Priimta. Então, obrigada a todos os relatores destes. Dėkoju visiems pranešėjams. Noriu padėkoti vertėjams. Galbūt per greitai kalbėjau. Tai yra pirma mano pirma, pirmininkaujama sesija, tai man reikia dar priprasti, aš esu nauja parlamentarė. Dabar vyks koordinatorių posėdis 11 valandą. Ačiū.